Good morning, uh, dear colleagues. Uh, I, uh... Labas rytas, kolegos. Siūlau pradėti mūsų darbą, nes pas mus jau atėjo energetikos uh, komisijos narė, ponė Kadri Simpson. Mūsų laukia labai įdomi diskusija. Ir noriu išnaudoti visą numatytą laiką šiam dialogui kiti kolegos dar prisijungs prie mūsų. Pone Kadrė Simpson, noriu pasisveikinti su jumis. Ji maloniai sutiko ateiti į komitetą pasikeisti nuomonėmis dėl e, bendrijos bendro intereso projektų. Norėčiau priminti, kad deleguotos teisės aktas, e, numatantis šį sąrašą, buvo e, persiustas parlamentui šių metų spalio 31-ąją. Komitetas nusprendė pratesti šį peržiūros laikotarpį dviem mėnesiais ir pasikviesti komisijos atstov, atstovę tolesnėms diskusijoms. Turime pusantros valandos šiai diskusijai iki 10.30. Dar tie dirbs iki to laiko ir tikiuosi, kad maksimaliai išnaudosime šį laiką. Visų pirma, norėčiau paprašyti komisijos narės padaryti dešimties minučių prezentaciją, o paskui išklausysime koordinatorių arba jų pavaduotojų klausimų, išklausysime atsakymų ir jau yra sąrašas kolegų, kurie e, pareiškė norą pasisakyti užduoti klausimus ir paskui bus antras e, klausimų ir atsakymų raundas ir po to bus galutinės išvados. Ir žodis komisijos nariai. Ačiū dar kartą, kad atėjote pas mus šiandien. Pirmininkė, gerbėmiai trio komiteto nariai, labas rytas. E, man tikrai džiugu, kad pirmąją savo E, darbo komisijos savaitę. Mm. Pradedu šiuo susitikimu su jumis. Noriu pasveikinti jūs, nes e, ir jums, ir man tai pra, darbo pradžia. Taigi ačiū už kvietimą. Ir e, pasikeisti nuomonėmis apie ketvirtąjį bendro intereso projektų sąrašą. Tai pirmasis keitimasis nuomonėmis nuo mano <clears throat> darbo komisija pradžios šią savaitę. Esu pasirengusi diskutuoti reguliarių pagrindų su Europos parlamentu šiais klausimais ir, man atrodo, jau e, pademonstravau, kad esu pasirengusi bendradarbiauti. 2018 lapkritį komisija paskelbė ilgalaikę strateginę viziją siekiant e, klestinčios, tvarios ekonomikos ir e, tikslo tapti klimato požiūrį neutralią ekonominę sistemą iki 2030-ųjų. Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen yra pasiryžusi siekti šio tikslo ir e, taip pat gyvendinti Europos žaliojo kurso susitarimą. Pirmąją svarbę, svarbiausią E, politinę iniciatyvą šiuo metu. Žinau, kad ir jūs norite daugiau išgirsti apie Europos žaliojo kurso susitarimą, tačiau negaliu kol kas jo pristatinėti, kol dar nepatvirtintas galutinis dokumentas. Ir pirmininkė von der Leyen pristatys šią iniciatyvą kitą savaitę parlamente. Taigi tai puikia proga. Šis e, susitarimas bus pristatymas plenarinėme posėdėje kitą savaitę. Jo tikslas paversti Europą švaresnę konkurencingesnė visuomenė ir ekonominė sistema. Tai atveria didelių galimybių e, kurti naują verslą, naujas darbo vietas, paversti Europą klimato požiūrių neutraliu žemynu iki 2050-ųjų. Taigi turėsime e, dėkti švarios energijos technologijas ekonominėje sistemoje. Iki 2050-ųjų elektros dalis turėtų e, dvigubėti e, ir beveik pusė suvartojamos energijos turėtų būti pagaminama naudojant saulės ir vėjo energiją. Galime įgyvendinti stambius atsinaujinančių e, energijos šaltinių gamybos projektus, jeigu mes integruosime energetikos rinkas ir apsirūpins ir užsitikrinsime energijos tiekimo saugumą Europos verslui ir e, būstams. Bendro intereso projektai toliau. E, nuo 2014 Europos e, transeuropinė energetikos tinklų politika padėjo pasiekti e, apčiopiamų tikslų, susijęti E, energinės salas keliose regionuose nuo Maltos iki Suomijos, užtikrinti didesnę konkurenciją rinkoje ir e, padidinti atsinaujinančios energijos vaidmenį. Mūsų politikos dėka Europą įgyvendino 30 svarbiausių energijos infrastruktūros projektų ir dar 75 projektai turėtų būti gyvendinti iki 2022 metų. Šie projektai padeda valstybėms narėms e, priartėti prie 10 procentų elektros e, susietumo tikslo 2010-aisiais, o 2030-aisiais tas tikslas yra 15 procentų. Taip pat e, kuriamas e, sukretiniams atsparus dujų e, tinklas Taip pat iš, siekiame išnaudoti vėjo energiją Šiaurės jūroje. Komisijos narys Kanietė pristatė ketvirtų, ketvirtąjį bendros, bendro intereso e, projektų sąrašą spalio 31-ąją. Taigi toliau transformuojama elektros sistema ir naujos investicijos e, apima tomes, tolesnį skaitmeninimą, taip pat išmaniųjų tinklų dėgymą bei saugojimo projektus. Komisija taip pat e, nori sumažinti dujoms skirtų projektų skaičių su kiekvienu sąrašu. Noriu priminti, kad pirmajame projekte, pirmajame sąraše, atsiprašau, buvo 107 dujų projektai. Trečiajame bendrojo intereso projektų sąraše buvo 53 ir mes tikrai daug jau pasiekėme, tolinėjame nuo to momento. Ir dabar, e, dabartinėme ketvirtajame sąraše yra 32 dujų projektai. E, jie turi būti užbaigti tam, kad užsitikrintume energinį saugumą ir uh, užtikrintume diversifikuotą dujų tiekimo šaltinių įvairovę. Ir kai dabar vykdomi projektai bus užbaigti 2020-ųjų, E, e, valstybės narės turės prieigą prie trijų dujų šaltinių bei taip pat e, pasaulinės suskystintų gamtinių dujų rinkos. Akivaizdu, kad reik, siekiant 2050-ųjų klimato neutralumo tikslo visos dujos du, du, panaudojamos turi būti panaudojamas be CO2. Aš suprantu jūsų susirūpinimą dėl dujų projektų ir darbas vyksta. Taip pat peržiūrimi transeuropinių tinklų reglamentas, tai mano prioritetas 2020 metais. Ir paprašiau savo tarnybų paspartinti čia darbą, kad būtų galima kuo greičiau parengti pasiūlymus. E, šiame darbe mes sieksime kiek įmanomas platesnės pažangos, įgyvenant energijos ir klimato politikos tikslus, nustatytus Paryžiaus susitarime ir kuriant švarios energijos visiems europiečiams teisės pasiūlymų rinkinį. E, sieksiu, kad e, ten e, tas Europinio energijos tinklų reglamentas būtų svarbus, paremant energinį virsmą ir Europos žaliojo, žaliojo kurso susitarimą. Taip pat rengiuosi dirbti, kad e, būtų sukurta nauja transeuropinių tinklų sistema, tačiau darbas neturi nutrūkti, kol tai bus parengta. Reikia e, bendro intereso projektų sąrašą turime parengti kas du metus. Tai reiškia, kad penktasis sąrašas turi būti parengtas iki 21 metų pabaigos. E, sąrašo rengimas vyksta du metus ir darbas jau prasidėjo. E, remiantis dabartiniu e, transeuropiniu e, energijos tinklų, e, dabartinė energijos tinklų sistema. Nors penktąjį sąrašą pradėsime renkti pagal dabartinės taisyklės, galime nemažai nuveikti, kad kitas sąrašas atitiktų klimato e, srities tikslus. Visų pirma, galime ženkliai pagerinti E, dujų, dujų naudoja ap, apimančių projektų tvarumo vertinimą. E, mano tarnybos turi parengti aišku kriterijų sąrašą iki 20 metų vidurio, kad tai būtų galima atsižvelgti penktajame sąraše. Toliau aš sieksiu e, energijos virsmo, daugiau energijos virsmo projektų įtraukti į bendro intereso projektų rengimo sąrašą. Tai apima išmaniuosius tinkslus bei CO2 infrastruktūros projektus. Tie projektai turėtų sudaryti galimybę e, e, labiau, labiau remtis atsinaujinančiais energijos šaltiniais ir dekarbonizuotais dujų projektais. E, trečia, aš esu pasirengusi įtraukti parlamentą ir e, siekti nuolatinio politinio dialogo, remdamasi mano primtako kanietės nuveiktų darbų. Taigi aš e, esu pasirengusi diskusijoms su įtre komitetu. Taip pat reikia, nustatant infrastruktūrinius poreikius kiekviename ES regione atlikti reikalingą darbą, taip pat įvertinti visus projektus kandidatus pagal poreikius. Ir tai bus galimybė nariams išsakyti savo mintis ir pozicijas. Aš glaudžiai, aš tikėsiuos įtre komiteto indėlio rengiant penktąjį bendro intereso projektų sąrašą. Atsižvelgiant į visą tai, aš tikiuosi jūsų paramos rengiant ketv... ketvirtajam sąrašui. Tai vienintelė galimybė sukurti švaresnę, labiau prieinamą ir patikimą energijos sistemą. E, jeigu ketvirtasis sąrašas nebus patvirtintas, trečiasis sąrašas, e, kuris buvo e, patvirtintas prieš keletą metų, toliau mm, liks galioti. Taigi, manau, kad draugė mes galime nuveikti visą šį darbą ir sukurti į ateitį orientuotą energijos infrastruktūrą. Ačiū. Thank you, thank you very much, Commissioner. Again, for... Ačiū komisijos nariai, ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį, ačiū už jūsų pasišventimą, ryštą kartu su mumis dirbti, su kitais, mm, kitomis interesuotomis šalimis siekiant strateginių tikslų. Mes lauksime kitą savaitę Europos žaliojo kurso. Lauksime to, kas kitą savaitę bus pristatyta. Ačiū už jūsų pasirengimą svarstyti e, dabartinio reglamento peržiūrą tą galima, taip pat e, ten E planus ir labai svarbu, kad pareiškite, kad ateityje stengsitės labiau įtraukti ir energetinės pertvarkos ir virsmo projektų. Ir reikia mm, pabrėžti, kad labai svarbu įtraukti Europos parlamentą ne vien tik dėl šio klausimo, bet ir dėl kitų svarbių klausimų, dirbant, kas yra susijęs su ES energetikos politika. Dabar suteiksiu žodį koordinatoriams. Kristian Eiler, EPP visų pirma. Komisarė visų pirma, sveikinu Jūs atvykus į parlamentą, tai Jūsų uh, E, pirmas pasisakymas, e, pradėjus pareigas, iš tikrųjų laukia labai daug darbo ir mm, bendrai kad būtų aišku, pasakysiu, kad galvojame, kad trys tikslai tai yra tvarumas, energetinis saugumas ir įperkamų. Yra e, labai svarbus ir Įvertinus jūsų užmojus dėl CO2 mažinimo ateityje, mes galvojame, kad dujos ir ypač dujotekiai ir jungtis bus labai svarbus, užtikrinant pereinamąjį laikotarpį. Jie bus esminės svarbos, norint pasiekti CO2 mažinimo tikslų. Konkrečiai Čia tai būtų vienas iš užmojų, kurį mes suformulavome mokslo tyrimų programuose kartu su jūsų ir kitomis tarnybomis ir taryba. Jeigu galvojame apie CO2 planus, jeigu norime bandomųjų projektų, uh, kad anglis nebebūtų naudojama dėgymo procesuose, mums reikia visų infrastruktūros reikalingų elementų dujoms. Ir dėl mėlyno vandenilio taip pat, nes būtent perspektyvoje, aišku, reikėtų galvoti apie mėlyną vandenilį, bet jeigu mes galvojame per artimiausią ateitį, dviejų, per artimiausius dviejus metus, kad būtų CO2 nenaudojanti plieno, plieno pramonė, plieno lejyklas, tai reikėtų galvoti apie ateitį, kad metanas galėtų pakeisti anglį ir reikia turėti omenyje, ir aš tą aiškiai pasakyčiau, iš politinio požio taško mes esame dalyvavę 41 Europos plieno, anglių regiono susitikime ir buvo uh, pasakyta, kad visose rinkimuose, tose regionuose mes pralaimėjome demokratinių partijų turėtas vietas kraštutinim dešiniesiems. Tai reikia turėti tą omenyje, kad būtų užtikrintas subalansuotas požiūris tais klausimais. Uh, Ir aš nesakau, kad reikia mažinti mūsų darbo intensyvumo siekiant mūsų užmojų dėl CO2 mažinimo. Tiesiog aš noriu atkreipti dėmesį, kad visa struktūra yra labai sudėtinga ir reikia galvoti ne vien tik tai apie CO2 mažinimo tikslus. Reikia galvoti apie tai, kaip mes to pasieksime, kaip tai darysime. Ir e, horizonto 2020 lėšos bus naudojamos ir uh, bus investuojama į gamybą neišskiriančią CO2, tai mums reikia tam tikrų tų tarsi tiltelio technologijų, kad būtų galima perėti, persitvarkyti. Mm, neįmanoma užtikrinti, kad anglies gamikla plieno gamikla būtų be CO2 um, išmetimo, reikia galvoti apie pereinamasias technologijas ir galbūt, aišku, ten E čia būtų galima pasinaudoti, bet dujos galėtų būti tos perinamojo laikotarpio technologijos ir kitaip mes nepasieksime mūsų užsibrieštų tikslų, o mūsų užmojai yra labai dideli dėl CO2 mažinimo gamyboje, gamybos sektorių pakeitimų ir tam, kad pasiektumėm tikslų, reikia galvoti apie tai. Negali taip sakyti, kad reikalaujame, kad plieno gamyklos būtų be CO2, kad būtų atsisakyta visiškai dujų. Tai, ir jeigu neturi minčių, jokių pasiūlymų, kaip tai padaryti, kai iš tikrųjų yra tokios sudėtingos gamybos operacijos kaip plieno gamyba ir, ir neturi pasiūlymų dėl alternatyvų, tai reikia galvoti, ką tai reiškia. Tai aš manau, kad reikia tai įvertinti. Cezar. Gonzalė Cezarė, socialdemokratų frakcijos vardu. Komisarija. Malonu Jūs čia matyti komisijos narę. Ir sveikinimai. Norėčiau e, siekdamas gerą šios kadencijos darbą, palinkėti Jums sėkmingai bendradarbiauti su parlamentu ir su šiuo komitetu. Bendro intereso projektai tai galimybė pasirinkti tam tikrą kryptį. E, dirbant su mūsų komitetu, jau pradėtas renkti penktasis sąrašas e, kartu su parlamentu. Tikimės, kad ir toliau taip bus, kad darbas vyks tokia tvarka. Ir tas sąrašas e, kuris bus rengiamas, nebus pristatytas parlamentui dieną prieš jo paskelbimą, bet kad turėsime galimybę iš tikrųjų draugę dirbti. Ir e, to, tokio, Tikimės, kad projektas nebus taip pristatomas. E, komisijos narys Kanjėti mūsų frakcijai ir, ir mūsų komitetui pažadėjo, kad vyks bendras darbas. Ir tikimės, kad tas pažadas ne, ne, ne, neliks vien tik tai gražiais žodžiais. Kaip jau e, buvo kalbėta pristatant ketvirtąjį sąrašą, parlamentas ir komitetas e, teikia daug reikšmės bendrų interesų projektams. Visų pirma, dėl to, kad tai e, strategija, energinė strategija ES ateityje bei e, energijos tiekimo galimybių išdėstymas. Tai padeda dekarbonizuoti mūsų energetinę sistemą bei perėti prie ekologiškesnės sistemos. Ir uh, Tai ypač aktualu dėl to, kad gali būti skirtas finansavimas netinkama infrastruktūrai ir tai gali tapti kliūtimi perinant prie technologinių požiūrių neutralios sistemos. Žinome, kad dekarbonizuotos dujos vaidins svarbu vaidmenį šiame procese, tačiau tai negali būti uh, priežastimi finansuoti infrastruktūrą, kuri netitinka siekio tapti klimato požiūrio neutralę sistemą iki 2050-ųjų. Todėl matome, kad e, dujoms e, skirtų projektų skaičius sumažėjo, tačiau e, reikia tinkamai vertinti visų projektų poveikį. Toliau, finansavimas. Ar galėtumėte papasakoti, kaip atrodo elektroj ir dujoms skirtų projektų kiekis, kiek e, projektų bus skirta atsinaujinantiems energijos šaltiniams, kiek dekarbonizuotų dujų infrastruktūros numatyta kurti. Ar šis sąrašas atitinka Europos žaliojo kurso susitarimą, kuris bus pristatytas kitą savaitę? Jūs be abejonės jau žinote šiek tiek apie tai nors bus pristatymas tik kitą savaitę. Toliau, Europos investicijų banko sprendimas nebefinansuoti su iškastiniu kūru susijusių projektų. Ar norite, noriu paklausti, ar tai atsispindi ketvirtajame sąraše bei galbūt penktajame sąraše. Ir e, energetikos e, departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas Borchardt jau kalbėjo apie ateities iššūkius su klimato susijusius, susijusias užduotis ir susitarimus. Taigi, atsižvelgiant į tai, ar komisija teiks pasiūlymą dėl reformos kitais metais, nemanau, kad galime sauliaisti laukti 21-ųjų, kad pradėtume reformą, kuri tikrai nebus vykdoma sparčiai. Manau, kad visiems bus tik geriau, ypač mūsų žemynų, jeigu darbas prasidės kuo anksčiau. Ačiū ir linkiu sėkmės. Muchas gracias. Uh, thank you so much from... Uh, Ačiū. Panas Petersen ir Renių frakcijos vardu. Uh, Ačiū pirmininkė. Ačiū komisijos narė. Džiugu, kad jūs šiandien atvykote į mūsų posėdį. Ir turėjome galimybę su panamo kartu prieš kelias savaitės kalbėtis šiais klausimais, tad labai gerai, kad šiandien tos klausimus galime aptarti su jumis. Uh, Ankstesnėje kadencijoje mes daug dirbome stengdamėsi užtikrinti rinkos integraciją visoje Europoje. Dėl elektros rinkos turėjome reglamentą ir direktyvą, dėl ACER reglamento regu, tai, reguliavimo turėjome ir kitokių pasiūlymų dėl tolesnio, to, tolesnių inovacijų, naujovių mūsų rinkose, nes tai yra labai svarbu. Ir Labai svarbu yra panaudoti lėšas per valstybių sienas ir akivaizdu, kad PCR yra labai e, svarbus užtikrinant tolesnį rinkų integravimą. Tad tas yra labai svarbu. Ir aišku, reikia visą tai, ką mes darome, suderinti su Paryžiaus klimato tikslais. Todėl ten e-reglamento peržiūra yra nepaprastai svarbi. Uh, Mm, jūsų žodžiai mane nuteikė padrasinamai mm, dėl to, kas planuoti, dėl reglamento pežios. Ir aš labai prašyčiau, gal net ir dar didesnio užmojo tvarkarašio šiais klausimais, įvertinant, ką Jūs pasakėte dėl žaliojo kurso. Mm, reikia tikėtis, kad į COP25 ES galės eiti su aiškiais užmojais dėl netaršios ekonomikos iki 50 metų, tai iš tikrųjų reikia tai derinti su klimato tikslais ir visi tie klausimai, ką kolega Eiler paminėjo, mes turime būti labai atsargus ir neinvestuoti į mm, turtą, kuris būtų rizikingas ir galiausiai e, būtų neveikiantis ir reikia galvoti iš tikrųjų apie plačių užmojų tvarkaraštį. Aš norėčiau prašyti jūsų platesnių detalių. Ir manau, kitas dalykas būtų labai svarbu, jeigu būtų uh, investicijos įvertintos pagal jų poveikį galima klimato kaitai. Ir čia aš atsar didesnį netgi vaidmenį išvelgčiau dėl užtikrinimo nepriklausomų įvertinimų. Aser turi nau, labai svarbu vaidmenį ir bendrai, tačiau manau, kad poveikio klimatui įvertinimo nepriklausomumo užtikrinimo atžvilgių labai būtų svarbu. Taip pat reikia įvertinti, kas vyksta EIB ir, ir žalio finansavimo bendrai klausimą kelti, ne vien tik tai dėl e, pasai, kad būtų e, įgyvendinamas ten E reglamentas. Ačiū ponui Petersen, žaliųjų vardu, koordinatorius Ninisto. System ačiū už tai, kad kalbate apie mūsų e, pramonės ir ekonomikos dekarbonizavimą. Praeitą savaitę parlamentas patvirtino deklaraciją dėl klimato mm, kritinės situacijos ir buvo minima, kad reikia vertinti teikiamus pasiūlymus ir žiūrėti, ar laikomasi mūsų Paryžiaus įsipareigojimų. Uh, dėl 1,5 laipsnio akivaizdu, kad e, dabartinis e, e, projektų sąrašas gali visgi kelti pavojų ir jūs kelėjo, kalbėjote apie tai, kad kitais metais peržiūrėsite ten e-reglamentą, už tai labai dėkojame. Ir reikia nepamiršti ir tų sąrašų, kurie yra e, siūlomi ateičiai, ne vien tik dabartiniai sąrašai, bet gal ir dabartinius sąrašus reikėtų peržiūrėti. Mums reikia investuoti į tokias energetinius sprendimus, kurie užtikrintų darbo vietas ir tvarius sprendimus visai ES, visiems piliečiams ir įmonėms, kad jos galėtų investuoti į žaliosius projektus. Bet jeigu, kaip ponas Petersen um, sakė, mes investuosime į blogą turtą, tai uh, sukursime tokias investicijas, kurios bus netvarios ilgalaikių ekonominių požiūrių, ne vien tik tai iš klimato požiūrio taško taško. Tad reikia galvoti iš tikrųjų apie tokius visais sąrašus, kur būtų suteltas dėmesys į elektros tinklus ir tvarius sprendimus, kurie sukurtų darbo vietas europiečiams ir kad tai būtų tvarūs sprendimai. Tad į tą reikia žiūrėti dabar dėl dujų tinklų. 0,5 procentai jų yra paremti atsinaujinančiais šaltiniais. Elektros tinklai jau dabar ir 30 procentų yra atsinaujinantis šaltiniai. Šiaip 50 metų pagal modulių skaičiavimą dujos gali būti apie 30-40 procentų iš, kas, iš iškastinių šaltinių. Tai aišku, reikia galvoti, kokie mūsų prioritetai dėl elektros ir dujų, kad būtų pasiremta ne iškastinėmis dujomis, o žaliosiamis dujomis. Naujosios investicijos į infrastruktūrą, į dujas yra labai svarbios, ta prasme, kad turi įvykti paradigmos pasikeitimas. Tai žalieji norėtų paklausti, ar esate pasirengę paspartinti reglamento keitimą ir naują sąrašą derinti su nauju reglamentu, kad tai atitiktų mūsų Paryžiaus tikslus, kuriuos įsipareigojo komisija gyveninti. Ačiū į D frakciją, ponas Borgė. Grazie, grazie prezidentė, benvenuta Ačiū pirmininkė, sveikinu komisijos narę. Tikiuosi, kad galėsime sėkmingai bendarbiauti, nes manau, kad tai yra labai svarbu ateičiai. Norėčiau pasidalyti mm, savo keliomis mintimis, pasiremiant jūsų įžango žodžiu labai svarbus tai momentas, kadangi liko vos kelios dienos iki žalio kurso pristatymo. Labai svarbu yra kalbėti su e, verslu, su mm, profsąjungomis, su plačiai visuomenė, kuri kelia labai didelius lūkesčius dėl to ir išsako tam tikrą susirūpinimą yra būkštaujama, kad šis procesas gali judėti per nelyg greitai per greitai palyginti su ES pajėgumais. Bet aš tikiu, kad kitą savaitę mes gausime daugiau detalių ir galbūt tuomet tie, tie būkštavimai bus išsklaidyti. Dabar dėl šio ryto diskusijų bendro intereso projektai yra iš ties labai svarbus, nes mes norime su, sukurti sujungtą rinką. Dabar pažiūrėsime ketvirtą sąrašą ir koks bus penktas sąrašas. Mes akcentuotumėm, kad reikia efektyvaus bendarbiavimo ir nuolatinio dialogo tarp Europos parlamento ir komisijos. Dabar kalbėsiu apie dujas. Jūsų prognozijas dėl gamtinių dujų būtų kokios iki 2030 metų turėtumėm e, per 70 milijonų kubinių metrų. Nuo 69 e, su, su, tai būtų sumažėjimas. Palyginti su ankstesnė situacija panašu, kad Italijoje galbūt apimtis liktų panašios, bet e, aš galvoju, kad reikia visgi atsižvelgti į tokius skaičius galvojant apie ateities dialogą. Ir galvojant apie ateitį, e, vandenilio atsinaujančių šaltinių derinimą, e, ar turima infrastruktūra leis užtikrinti tai, ko mes siekiame ir sutaupyti iki 50 metų reikalingus skaičius. Aš manau, kad mm, ta energetinė pertvarka turi būti valdoma tikrai atsargiai. Ji neturėtų kelti pavojaus, tai turėtų būti atsivrenčios galimybės užtikrinti geresnę aplinkos apsaugą ir kurti darbo vietas galbūt netgi. Tai aš konkrečių klausimų jums neturiu, aš tiesiog norėjau pasidalyti savo pamastymais. Uh, on behalf of uh, ECR. Uh, Ačiū. EKR frakcija, podas uh, Vandenorden. Prašom, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirma, tikėtina, kad artėjame prie Brexito, pasitraukimo susitarimas Mm, užtikrina dalyvavimą Europos infrastruktūros tinklų priemonėje ir bendro intereso projektuose iki 20 metų pabaigos ir dėl to buvo susiderėta. Susipažinome su ketvirtuoju sąrašu, kam pritarė uh, valstybės narės, su, suprantu, kad akcentavimas keičiasi, integravimas, atsinaujinanti energetika ir tvarus tiekimas yra pabrėžiama. Norėčiau daugiau išgirsti iš komisijos apie konkrečius kriterijus, kodėl kai kurie projektai uh, buvo išbraukti iš sąrašo ir kodėl būtent jie buvo išbraukti. Pavyzdys, kurį pateikčiau pra, Prancūzijos jungtinės karalystės bendrasis projektas su tikslu padidinti efektyvumą energijos, e, užtikrinti tvarę energetiką bei sustiprinti elektros energijos vaidmenį energetikoje. Projektas buvo trečiajame sąraše, praėjo techninių peržiūrą įtraukimų į ketvirtąjį, tačiau neliko jo deleguotose teisės aktuose. Kodėl? Ar čia tiesiog neapsižiūrėta, ar kažkit, kažkas kitas nutiko, mane domintų, ar bus imamasi kažkokių žingsnių, ar įmanoma kažką daryti, kad būtų ištaisyta, ištaisyta šis neapsižiūrėjimas, ar tai apskritai įmanoma. Ačiū, ponė Van, Van Ordenai. Dabar prisijungusių vardu ponė Korau, ponas Korau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, sveiki atvykę. Džiaugiuosi girdėdamas naujus komisijos įsipareigojimus žaliai ekonomikai ir pasiūlymus, kaip reikia kovoti su mūsų žemė išskilusiu pavojumi. Tačiau prieš švenčiant per gale norėčiau susipažinti su konkrečiais pasiūlymais. Turime patirties, kai buvome išduoti paskutinę akimirką. Sakoma, kad EIB nebefinansuos projektų susijusių su iškastiniu kūru, nors ir nuo 21 metų. Ir mes pasitikėme, laukiame informacijos dėl sąžiningo prisitaikymo fondo Viliuosi, kad jis bus pritaikomas ne tik e, dekorbanizavimui. Dabar dėl bendro intereso projektų PSI. Jis nėra aiškus, jo naujausia versija. Dabar dėl darbo tvarkos sąrašas parlamentui pateiktas paskutinę akimirką, nors e, čia turėjo, e, parlamentas būtų tikrai labiau įtraukiamas. Dabar dėl sąrašo turinio ekspertai paaiškino, kad virtinė dujų projektų tarsi ir gaus mažiau finansavimo, bet realiai yra kitaip. Ketvirta. Laiko grafikas. Darbai e, su šiuo ketvirtuoju projektu tęsis ir EIB e juos finansuos. O tai jau kertasi su pirmininkės von der Leyen žaliojo kurso pažadais ir siekiu dekarbonizuoti ES ekonomiką nuo 50 metų ir Paryžiaus susitarimais. Iš kur tas netitikimas? Kaip tai paaiškinsite? Deleguotasis teisės aktas teikiamas ir atitinkamai parlamentas arba gali visam sąrašui pritarti arba jį visą atmesti. O ką darysite, jeigu mes jį atmesime dėl trečiojo sąrašo? Ar tikrai nebus jo projektai finansuojami iš EIB, o ar ketvirt tai jį sąrašą finansuos dabartinė ir busimoji DFP. Labai norėčiau išgirsti konkrečių pažadų, kad e, pakeistė darbo tvarką, kaip formuojamas pats PCI sąrašas, bei kaip parenkami patys projektai. Ačiū. Dabar guoja e frakcijos vardu ponė Erns, kuri pavaduoja kolegą paskutinis pasisakymas per pirmąjį raundą. Ačiū, norėčiau pristatyti mūsų frakcijos poziciją ir pagilinti kai kuriuos dalykus. Jeigu pažvelgsime bendrai į projektų sąrašą, belieka padaryti išvadą, kad komisija į sąrašą įtraukė brangiausius dujų terminalus, dujotiekius, kurie turi sujungti Azerbaidžianą su Europa ir ši infrastruktūra niekada nebus panaudotina aukštos kokybės atsinaujinančių būdų pagamintoms dujoms. Vėlgi mes pražiopsojome galimybę žengti didžiulį žingsnį link atsinaujinančios energetikos ir labai dėl to gaila. Mes turime transformuoti savo energetikos sistemą, tačiau projektų susijusių to sąraše nėra. Kokime pasaulyme mes gyvename, turiu paklausti. Projektai ir sąrašas turi būti atnaujinti ir reikalavimai projektams turi būti atnaujinti, kad atsinaujinančios energetikos projektai turi būti, turėtų būti remami reikia keisti ir požiūrį valstybėse narėse, kad būtų įmanoma garų gale gaminti energiją iš atsinaujinančių šaltinių. E, gamtinės dujos dažnai vertinamos kaip pereinamojo laikotarpio technologija. Didžiulė klaida, jeigu taip galvojama, nes dabar kišami milijardai ir užmerkiamos akis į tai, kad gaminant e, ar išgaunant gamtinės dujas, suskystinant dujas, išsiskiria daug metano durų, dujų, kurios yra labai kenksmingos aplinkai. Nežinau, ar yra pakankamai viskas išdiskutuota. Sakyčiau taip, tiesiog reikia padaryti tai, apie ką tūkstantį kartų diskutuota. Vis dar man neaišku, kodėlgi tokiems projektams, kaip sąraše, skiriami es pinigai 55 iškastinių dujų, gamtinių dujų projektai yra sąraše, tai yra katastrofa ir tikras skandalas. Mes su tuo negalime sutikti, mes tiesiog galime informuoti visuomenę, jog daroma klaida. Man visiškai nesvarbu, kas kaltas, ar valstybės narės, ar visa Europos Sąjunga, man tai nerūpi, man rūpi, kad nebūtų tiesiog skelbiami žalieji kursai ir po to priemami būtent tokie sąrašai, kurie yra neprimtini ir visiškai skandalingi. Dėkui. Ačiū. Baigiame pirmąjį klausimų raundą. Sulaukėte daug klausimų ir pastebėjimų bei pasiūlymų. 15 narių jau užsiregistravo antrajam klausimų raundui. Kolegos, aš norėčiau baigti registraciją, nes kitaip nespėsime e, pasisakyti. Taip, dar vieną kolegę užregistruoju. O dabar žodis e, komisariai, atsakykite koordinatoriams arba jos pavaduojantiesiems narėms. Labai ačiū už gausybę klausimų. Pone Elerė, tikrai puiku, kad jūs savo pasisakymą pradėjote pakartodama mūsų svarbiausią principą. Reikia užtikrinti tvarumą, tačiau kartu reikia energijos įperkamumą ir prieinamumą užtikrinti mums visiems. Taigi visi šie faktoriai turi figuruoti mūsų pamastymuose. Kalbant apie ketvirtąjį PCI sąrašą, jame yra projektų, kurie padės įgyvendinti mūsų plataus užmojo aplinkos tikslų, tačiau yra projektų, kurie prasidėjo jau ankstesniuose PCI sąrašuose, jie įgyvendinami ir skirti regionams, kurie nori užtikrinti pakankamą jungčių skaičių, kad nebūtų izoliuoti. Būtent dėl to yra sąraše dujų jungtis, nes tai užtikrina saugumą atskiriems regionams, kadangi jie turės keletą tiekimo šaltinių. Daugelis iš jūsų teiravosi apie būtinybę peržiūrėti patį reglamentą ir išgirdau įvairių argumentų, kodėl ir kokia apimtimi tą reiktų padaryti. Dėl gamtinių dujų vaidmens kaip pereinamojo laikotarpio technologijos, ponė Elerį, jūs apie tai kalbėjote, šiai dienai gamtinės dujos sudaro kažkur ketvirtadalį mūsų energetinėme krepšelyje ir taip 70 procentų sunaudojimų dujų mes importuojame. Ketvirtame sąraše yra 32 dujų projektai. Būtent tam jie ir skirti, kad patenkintų infrastruktūrinius poreikius, diversifikuotų ir užtikrintų tiekimo saugumą. Akivaizdu, jog žvelgdami į ateitį po, 20, po 50 metų yra neutralumo klimato požiūrių tikslas ir panaudojamos dujos turi būti dekarbonizuotos. Būtent dėl to ir reikia peržiūrėti reglamentą, kadangi dabartinėme yra atnaujintinų nuostatų, peržiūra bus krista iš esmės peržiūrint TNT reglamentą bei atsižvelgta į klimato neutralumo tikslą iki 50 metų, o jeigu pažvelgsime į finansuotinų infrastruktūrų kategoriją, naujas tendencijas ir technologijas kaip e, skaitmeninimas, vandenilio nėra nei viename reglamente, o PCI atrankos kriterijai turi būti tokie, kad būtų galima tinkamai priimti sprendimus ir atsižvelgtume į mūsų tikslus, mes tikrai juos peržiūrėsime, prieš tai dar bus atliktas išsamus poveikio vertinimas ir remiantis jo komisaro kolegija nuspręs dėl konkrečios iniciatyvos. Taigi, kol bus grįsta peržiūra dabartinis TNT reglamentas nustato reikalavimą PCI sąrašą atnaujinti kas dviejus metus. Atitinkamai penktasis PCI sąrašas turi būti patvirtintas iki 21-ųjų, tai yra taikymas požiūrė iš apačios į viršų. Kitaip sakant, sąrašo parengimui reikia labai daug laiko. Darbai jau prasidėjo ir viskas atliekama pagal dabartinį teisinį pagrindą. Bet, kaip jau minėjau, net dabartinis pagrindas leidžia padaryti daug ką ir aš tas galimybės išnaudosiu. Pirma, būtina pagerinti dujų infrastruktūros projektų tvarumo aplinkybės. Konkrečiai mes bandysime sustiprinti e, peržiūrą ir e, papildomai įrodymų reikės, kad tokie projektai būtini, kad jie netaptų tiesiog eiliniais projektais. Taip pat bus įvertinama e, labiau tokie kriterijai kaip šiltnamą efektą sukeliančių dujų emisijos, dėl atskirų dujų nuotėkio, pavyzdžiui, metano ar kitų teršalų emisijų Tuo pat metu dujos išlieka pereinamojo laikotarpio technologija. Juk yra ir kitokio tipo dujų, kaip biodujos ir vandenilis. Dėl parlamento įtraukimo, kiek žinau, energetikos GD pateikė atsakymus komiteto nariams, likus dviem savaitėm iki komisaro Kanijėtės e, kalbos, kurio jis pristatė PCI sąrašą, e, buvo paaiškinti kriterijai, pats procesas buvo skaidrus, nepamirškime, kad procedūra yra iš apačios į viršų. Būtent tai reiškia, kad projektus rengia valstybės narės, po to darbo grupė įvertino juos visus, buvo dirbama ir regioninėse grupėse, bei visi projektai patvirtinti konsensuso pagrindu. Aišku, visada galima daryti daugiau, ITRE komitete esu pasirengusi pristatyti situaciją formuojant e, PCI sąrašą ir pristatyti esminiais sąrašo formavimo momentais. Taigi sąrašas turi, yra rengiamas, 21 metų pavasarį bus parengtas projektas. Kaip jau sakiau, yra nustatytas reikalavimas naujai bendro intereso projektų e, sąrašą parengti kas porą metų. Aš paminėjau regioninės darbo grupės. Pavyzdžiui, Baltijos jungtis, Šiaurės jūros e, jungtis, pietryčių, pietvakarių Europos bendradarbiavimo projektai. Tose regionėse grupėse e, vyksta darbas, vyksta susitikimai ir pasirūpinsiu, kad įtirė nariai būtų pakviesti į aukšto lygio regioninių grupių susitikimus. Then, uh, Toliau ponas, Gon... ponas Gonzalės uždavė konkretų klausimą apie tai, kaip atrodo dujų ir elektros projektų balansas. Kaip matote, uh, Ketvirtajame naujame sąraše yra mažiau dujoms skirtų projektų nei anksčiau, bet e, BIP projektų statusas yra toks, kad jie nefinansuojami iš CEF. Tačiau kitame etape bus kitaip ir kai kurie projektai, kurie buvo trečiajame sąraše, jau nebeįtraukti į ketvirtąjį sąrašą. Jie buvo, jų buvo atsisakyta būtent dėl to, kad pristigo finansų jiems finansuoti. Dar vienas Akvind projektas, jis buvo įtrauktas į sąrašą nes atsakingos institucijos jį teigiamai įvertino regioninės grupės e, teis, pozityviai įvertino, tačiau Prancūzija pareiškė, kad e, susitikime, kad iš keturių projektų skirtų Prancūzijos ir Junktinės karalystės tinklų sujungimui, Prancūzija nusprendė, kad visi visų tų projektų įtraukimas reikštų perteklinių pajėgumų sukūrimą. Dėl, dėl Akvint projekto nebėra BPI sąraše, B, BIP sąraše, nes e, egzistuoja reikalavimas, kad abi šalis, abi pusės privalo m, mm, išreikšti paramą projektams, kurie traukiami sąrašą. Uh, Taip pat noriu atsakyti į keletą iš jūsų užduotą klausimą apie EIB paskolų politiką. Kaip žinote, prieš porą savaičių EIB valdyba prieėmė sprendimą dėl to, kad ateityje EIB paskolos, EIB paskolas teiks kitaip. Ir šioje naujoje politikoje EIB sieks visa, visapusiškai atsižvelgti į Paryžiaus susitarimo nuostatas. Tačiau e, dujų infrastruktūrai skirti projektai iš principo gali pretenduoti finansavimą, daug, taip pat ir iš daugiametės finansavimo programos. Europos investicijų bankas patvirtino naujas finansavimo gairias, pagal kurias ketinama atsisakyti finansuoti tuos projektus, kurie planuoja e, visą ne, nemažindami, neatsisakydami naudoti iškastinių um, energijos šal... žaliavą iš iškastinių energijos šaltinių. Uh, Todėl, bet EIB gali finansuoti visus e, ketvirtajame bendro intereso projekto esančiame sąraše projektus. Ačiū už atsakymus. Dabar bus antrasis raundas. Kaip sakiau, 15 kolegų nori užduoti klausimą. Prašau visų nekalbėti ilgiau nei vieną minutę, nes e, kitaip bus sunku uh, užtikrinti, kad visiems užtektų laiko. Visų pirma, ponia Karvalio. Ačiū komisijos narė. Norėčiau trumpai pakomentuoti kai kuriuos projektus, kurių nėra ketvirtojo, ketvirtame BIP sąraše. Visų pirma, kalbėsiu apie Iberijos pusęsaliui skirtus projektus, jungtis tarp Portugalijos, Ispanijos ir Prancūzijos. Kaip tikriausiai žinote, 2018 Birželio mėnesį vyko susitikimas ir tri, trijų šalių atstovai nusprendė įgyvendinti projektus skirtus jungtims tarp energetinių sistemų tų trijų šalių. Tai, tai, tai susijęs su siekiu užsitikrinti e, energijos tiekimo saugumą bei diversifikavimą, nes Iberijos pusėsalį yra didžiulis energijos potencialas. Kalbu daugiausia apie tarpusavio jungtis ir pirmąjį etapą tarp Ispanijos ir Portugalijos ir pietinį tranzitą e, Ispanijos, Prancūzijos pasienyje e, tarpusavio jungčių projektą. Tai labai svarbus Iberijos pusėsaliui projektai, kurie užtikrins ir energijos tiekimo saugumą bei visos ES tvarumą. Gal galėtumėte pakomentuoti, kodėl šie projektai nebuvo svarstyti, būčiau tikrai dėkinga. Toliau ponas Buzek. Ačiū. Aš norėčiau kalbėti gimtają kalbą. Kalbama komisijos narė, tikrai malonu Jūs matyti čia, jau nebeklausime, o rimtame keitimėse nuomonėmis, tai visada nelengva užduotis. Taigi, bendro intereso projektai. Žinoma, Europos komisija negali patekinti visų mūsų lūkesčių. Aš taip pat noriu pasiskusti dėl keletos projektų, kuriuos laikau svarbiais. Noriu pakalbėti apie bendrus dalykus, kurie jau buvo paminėti. Tas sąrašas svarstomas jau ilgą laiką, tai geras dalykas, nes svarstėme ketvirtąjį sąrašą su direktoriumi Borhartu, kuris buvo pas mus atėjęs į komitetą. Ir taip pat svarstėme ir lentelę. Taigi, teskime darbą. Sūlau toliau laikytis dvigubo diskusijų modelio ir siūlau vėl po poros mėnesių tai aptarti. Tai labai geras e, dalykas. Elektros jungtys. E, Mes akcentavome, kad tai labai svarbu, svarsydami trečiąjį projektų sąrašą, taigi kryptis yra teisinga. Europos žaliojo kurso sustarimas, kaip jūs pabrėžėte, yra atspirties taškas visoje mūsų veikloje. Todėl elektros jungtis yra tokios svarbos. Tvarumas taip pat labai svarbus. Saugumas yra svarbu, kaip sakė ponas Eileris. Ir tuos tinklus turime išnaudoti biodujoms, sintetinėms dujoms, ne tik gamtinių dujų mm, perdavimui. Turime e, įsisavinti ang, vandenilį. Čia yra labai svarbių technologijų ir procesų, tai turime aptarti Ir žinome, už poros metų, ar bus įsigalios aktuali šiuo klausimu direktyva, ar nebejoju, kad šiame komitete mes tai taip pat svarstysime. Pone Griffin, ačiū. E, Katri malonu jūs čia vėl matyti. Energija nėra prekė, energija yra uh, bazinė socialinė teisė. Kaip žinote, Europose apie 80 milijonų piliečių gyvena energinėme skurde, turi, kurie turi rinktis ar leisau šildyti būstą ar valgyti. Turime nedelsiant peržiūrėti transeuropinių e, energetikos tinklų sistemą. Svarstumame sąraše yra 32 dujų projektai ir 6 naftai skirti projektai. Ir kaip aš galėčiau paaiškinti tai savo dukrai, kuri nori išgelbėti planetą, kaip ir daugybė kitų jaunų žmonių, kurie nori kalbėti apie tai, kad Europa turi tapti lyderę naujoje žaliojoje revoliucijoje, kuriant, e, mąstant apie naujas žalias e, darbo vietas mūsų vaikams ir u... anūkams. Aš paprašiau pratesti diskusijų laikotarpį dėl BIP sąrašo, ketvirtojo sąrašo, bet turime kalbėti ne tik apie politiką, turime kalbėti apie Europos ateitį ir apie tai, kaip mes vesime priekinę Europą e, įvykdydami žaliojo kurso susitarimą. Ir kolegos, su visą pagarbą, bet mes neįgyvendinsime, tų, nepasieksime tų tikslų rinkdamiesi nešvarius E, energetinius projektus, turime mąstyti apie vis, darbo vietas visiems, ypač mergaitėms. Ir man, man, mane tikrai žlugdo žinojimas, kad Junktinė karalystė gali išstoti iš ES, bet mes turime būti lyderiais žaliojo sustarimo gyvendinime. Uh, Ir Džerzė, aš noriu padėkoti Jums ir Migeliui Kanietijai, nes Migelis savo klausime, kai, kai vyko jo klausimas, aš buvau prieš jo kandidatūrą, bet paskui dirbdamas jis e, nuėjo teisingu keliu. Jis rinkosi visus reikalingus projektus ir aš noriu Jums palinkėti, kad Jūs būtumėte lyderė ir mus vestumėte į priekį, atsižvelgiant į ateities kartų poreikius. Pone komisijos narė, noriu padėkoti už tai, kad atėjote pas mus, kad bendarbiavote su parlamentu ir su mūsų komitetu. Kaip sakė mano kolegė ponia Karvajo, E, mums aktualūs yra Prancūzijai, Portugalijai ir Ispanijai skirti projektai numatantis jungtis, e, tarpusavio jungtis tarp tinklų, siekiant įgyvendinti reglamentai ir nacionalinės institucijos turi dalyvauti šiuose pastangose, tačiau mus stebina Prancūzijos ir Ispanijos institucijų atstovų pasisakymai. Jie nepritarė siūlymams kofinansuoti dujotiekį, dujo, dujotiekio projektą, kuris galėtų transportuoti ne tik suskistintas dujas, bet ir dujas pagamintas iš netaršių šaltinių. Mano įsitikinimu tai turėjo būti įvertintas, vargas turėjo, turėjo būti šiame sąraše. Kokių priemonių ketinate imtis, kad įveiktumėte pasipriešinimą e, tų, kurie pri, yra prieš šį projektą? Komisionarė, kaip įvertinti šios, šias trumpalaikius, šias trumpalaikės kliūtis, kad įgyvendintume, kad, e, kad, kad būtų prioritetas teikiamas mūsų e, pas globaliai ilgalaikiai strategijai, ponė Bankinga. Kadri, ačiū, kad atėjote pas mus šiandien kalbėti apie tarpusavę jungtis. Mm, džiugau, kad savo e, pasisakymę pranešėte, kad vertinimo, projektų vertinimo laikotarpis pratestas dviems mėnesiams, nes kaip Nes džiugiuosi, nes nėra prasmės peržiūrėti sąrašą, jei nėra galimybės nieko keisti. Todėl noriu visų pirma, kad pasakytumėte, jog esate pasirengusi peržiūrėti tą ketvirtąjį projektų sąrašą. Kaip daugelis čia kalbėjusių draugų, e, kalbant apie žaliojo kurso susitarimą, mane nustebino tai, kad elektros projektų, elektros tinklų uh, E, jungtims skirti projektai nepatvirtinti, bet pasirinkti dujų projektai. Aš suprantu, kad negalima atim, visiškai atmesti dujų projektų. Aš, aš girdėjau, ką sakė kolegos, tačiau negalime atmesti elektros jungtims skirtų projektų, kurie techninių požiūrių yra tinkami. Prancūzijos jungtinės karalystės e, jungtims skirti projektai. Tai būtų naudinga prancūzams. Tuo pat metu tai remtų atsinaujinančio energijos šaltinių projektus pietričių Anglijoje. Turime projektų ir net norime eiti priekin. Ir e, visų siūlomų jungčių e, galingumo gebėjimai kol kas netitinka keliamų reikalavimų projektuose. Todėl noriu, kad patvirtintumėte, kad tų e, jungtims, tarpusavio jungtims skirtų projektų, kurie techninių požiūrių yra tinkami atmetimas bus peržiūrėtas ir kad tai bus padaryta atsižvelgiant į žalio susitarimą. No? Ah, ja. ja. Bonjour. Bonjour, je, je remplace euh, monsieur. Žaliųjų vardu, aš pavaduosiu pana Bloč e, komisarė, jūs pradėjote dirbti kaip ir mes e, šią kadenciją ir žinote, kad atsakomybė tenka mums ir mūsų sprendimai apspręs e, ateitį, kurią kur, turime kurti bendrą. COP21 praeitą savaitę uh, Kaip žinote, kontekste mes prieėmėme praeitą savaitę rezoliuciją dėl klimato kritinės situacijos ir šios komisijos darbas lems mūsų ateitį. Reikia galvoti apie drastiškus sprendimus, CO2 sustabdymą ir šiandien yra 2013 metų reglamento pagrindų svarstomi įsipareigojimai ES, 2015 Paryžioje, ką mes įsipareigojame planą. Ir e, komisarė, kaip kolegos jau klausė, e, iš tikrųjų reikia tą, tą sąrašą išanalizuoti, reikia tikrai skirti tam pakankamai laiko ir man atrodo tai, ką mes matėme prieš tai, yra baisu, nes CO2 išlakos tik auga, tad reikia būti drąsiems ir pasakyti stop visiems projektams, kurie netitinka mūsų pasirašytų sutarčių, mūsų įsipareigojimų ir nuo rytojaus jau reikia įsipareigoti, kad e, reglamentas būtų peržiūrėtas tinkamai. Vesnodemski. Dziękuję bardzo. Chciałem się jeszcze e, panią komisarz zapytać. E, Ačiū pirmininkė, norėčiau komisarė jūsų paklausti e, dėl padarinių, kurios galėtų turėti kas būtų svarbu mums, jeigu nuo ketvirto sąrašo sugrįžtumėm prie trečio sąrašo. Uh, nes ketvirtas sąrašas dar nepatvirtintas ir reikia turėti omenyje, kad visgi yra visai lė tikrai strateginės svarbos projektų. Aš, aš paminėčiau pavyzdžiui um, Baltijos projektą jis labai svarbu, tai yra labai svarbus bendro intereso projektas užtikrintis tiekimo saugumą rytų Europai. Ir praeitą lapkritį Lenkija, mano šalis, informavo Gazpromą, uh, tikriausiai jums žinoma ši kompanija, e, kad e, Jamalio kontraktas pasibaigs 2022 metais ir mes 80 procentų yra priklausomi nuo tiekimo iš Rusijos, o tada tuos tiekiamus kiekius pakeis e, tiekimas iš kitų šaltinių, taip pat ir per Baltijos dujotiekį vamzdyną. Šio projekto įgyvendinimas, jeigu viskas būtų daroma taip, kaip numatyta, sukels, padidins kenksmingų medžiagų išmetimą. Taigi, ar jūs negalvojate, kad gali būti taip, kad bus neproduktyvu, jeigu bus atsisakyta projektų? Labai prašyčiau kalbėti labai trumpai. Angelika Neibler. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė komisarė, kad jau šiandien pas mus atvykote. Pone komisarė, jūs pasisakymus pradėjote apie ambicingų, nuo ambicingų tikslų, nuo klimato neutralumo 50-aisiais metais, tai manoma ir ekonomiškai prasminga. Kaip komisarė, jūs atsakinga už energetiką ir labai paprastas klausimas jums, kas pagamins e, visą tą elektrą, kurią suvartojame ir e, kaip išliksime neutralūs klimato požiūriu ir kas užtikrins įperkamą uh, elektros energiją. Kalbant apie mano gimtają Bavariją, mes turime elektros gamintojų, tačiau žvelgiu į chemijos pramonę, tai e, išauks dešimt kartų elektros energijos poreikis, jeigo viskas bus gaminama klimato neutraliai reikės daugiau nei 600, 6 tūkstančių teravato energijos, kad suvoktumėme apie kokius skaičius kalbame ir tiek energijos suvartoja visa Vokietija per praėjusius metus. Tai yra milžiniški skaičiai, milžiniški pokyčiai, kurie mūsų laukia, taigi būtų įdomu išgirsti, kaip mes užtikrinsime, kad būtų pakankamai elektros energijos ir kad ji būtų įperkama ir paskutinė mintis noriu palaikyti kolegą Moitin Petersen ne tik tvarumą reikia vertinti, bet ir atlikti tikrą poveikio vertinimą, kuris ES yra įprasta praktika. Ačiū, ponė Vais. Uh, uh, Komisarė, Jūs esate sakė, sakiusi, kad žmonės turi būti dėmesio centre. Aš labai tą vertinu ir aš tikiuosi, kad tai uh, apims ir MVI, nes tai irgi yra mūsų žmonės. Ir kalbame apie jungtis ir infrastruktūrą šiandien, kas yra labai svarbios visos dėlionės dalis, bet aš norėčiau jūsų pasteiriauti dėl skaitmeninių sprendimų ir galbūt galimybių ES siekti, na, mes turime energetikos sąjungą kaip užmojį, bet mes taip pat turime užmojį siekti skaitmeninių sprendimų gyvenimą. Tai galbūt galėtumėm susijęti energetiką ir skaitmeninius sprendimus ir gal galėtumėm tada sukurti tokią technologijų platformą, kuri būtų labai svarbi pasauliniu lygmeniu ir būtų galima užtikrinti, kad energija tekėtų um, efektyvioje bendroje e, atsinaujinančio energijos šaltinių rinkoje ekonomikoje, kur jų dalis auktų ir tokiu būdu ir MVI, ir žmonės turėtų garantijas taip pat, kad jie gaus geresnę, ge, geriausią kainą energiją savo namams ir savo įmonėms. Tai aš galvoju, norėjau paklausti, ar jūs apie tai galvojate? Mes kafė žaliųjų. Yeah, thank you. Uh, thank you, Chair. Ms. Simpson, I wish you well. Pone Simpson, linkiu Jums E, sėkmės, aš manau, kad tvarumas, e, įperkamumas, efektyvumas yra svarbiausia dalykai, tačiau e, jeigu eina kalba apie energijos vartojimo, energijos tiekimo saugumą, tai turi kalbėti apie emisijas, kitaip neįmanoma. Taigi, kaip dėl Paryžiaus tikslų laikymosi, negalime pusę kadencijos švaistyti dinozaurams finansuoti panašu, kad jūs tarsi norite laikytis Paryžiaus įsipareigomo, bet vis prašote, kad būtų skirta daugiau laiko. Tai klausimas, ar galime atsisakyti iš kastinio o, šaltinio dujo, dujų. Aš manau, kad galime ir jūs kalbate apie plačių užmojų kelio gairių planą. Tai ar mes atsiliksime, ar EIB judės į priekį labiau nei mes? Uh, Aišku, reikia atsižvelgti į nacionalinį kontekstą. Šiandien suskistintų dujų projektas Airijoje mm, panašu e, naudos e, iš JAV atvežtas dujas, kurios išgaunamas iš skalūnų e, skaldimo būdu, tai kaip mes galime tai paremti? Jūs galvojate, kad reikia sutelti dėmesį į ateitį, tai iš tikrųjų, galvojant apie ateitį, reikia galvoti apie dujas, kurios mažesnį poveikį aplinkai daro. Ir noriu paklausti, ar BIP sąraše bus tik tai tokie mm, projektai, kurie bus tvarūs ir atitiks Paryžiaus tikslus? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, E, wiele osób w tym parlamencie reaguje historycznie na węgiel. Ponios ir ponai, komisarė, daug kas mm, parlamente mm, isteriškai pradeda kalbėti apie anglį. O aš esu iš Lenkijos ir, kaip žinote, anglis mums yra labai svarbi ir istoriškai, ir užsitikrinant energetinį saugumą, tai yra ir mūsų tradicijų dalis. Uh, Aš esu iš Salezijos e, regiono vakar e, dalyvavau šventiniuose renginiuose ir nu, pavyzdžiui, anglis mums yra labai svarbi plieno gamyboje. Ir anglis tikrai nėra toks baisus velnės, kaip piešiama. Ir, e, sakykime, kitams energijos rūšims irgi reikia įvairių, e, irgi turi poveikį jos, pavyzdžiui, tu esi, jeigu iš Saharos mm, transportuotumėm ar kitą energetiką. Uh, mes kalbame apie šiuos bendro intereso projektus sąraše ir aš norėčiau pakartoti tai, ką sakiau. Uh, dujos turi būti artimiausios ateities ir vidutinės trukmės laikotarpio planų dalis. Reikia suprasti, kad tai, kas dabar yra planuojama, yra nerealistiška ir miglota. Siūloma pertvarka, žalioji pertvarka yra pernelik plačių užmojų ir pernelik brangiai kainuos ir niekas net nežino, kiek realiai visą tai kainuos. Anglis Lenkijoje naudojama taip pat ir individualiuose namų ūkiuose šildymui. Uh, Tai e, reikia galvoti ir apie e, vidinį paskirstimą, kaip tokia energetikos rūšis yra naudojama ir kokios galėtų būti alternatyvos, sakykime, dėl tokios energetikos perdavimo, nes eina kalba apie milijardus Lenkijos lotų. Uh, Norėčiau dar kartą pakartoti, ką ponas Sėleris pasakė. Tvarumas, energie, e, energetinis saugumas ir įperkamumas. Taip, bet Lenkijoje mums reikia dar kol kas įprastinių šaltinių e, energetikos. E, bent dviejų, <laughs> jeigu norėsime kažką pakeisti, mums reikės kalbėti apie porą šimtų milijardų eurų. Ačiū, kalbėsiu gal dvigubai trumpiau negu anksčiau kalbėję kolegos. Pradėsiu nuo po nuo LR argumento. Esu iš Graikijos, mes turime labai ambicingų tikslų, norime atsisakyti anglės iki 28 metų, tačiau mes norime perinamą laikotarpio technologijų. Ir tam reikia gamtinių dujų. Ketvirtajame sąraše yra FS, Aleksandropolio projektai. Norėčiau pasiteirauti apie penktąjį sąrašą. Taigi, ar naujieji kriterijai leis išsaugoti tuos du mano minėtus projektus sąraše ir ar mes galėsime pastatyti reikalingą du infrastruktūrą pereinamajam laikotarpiui. Klausiu, nes Graikija stengiasi kuo greičiau pakeisti savo energetiką ir ar įmanoma bus tą finansuoti. Ačiū ponė komisarė už prezentaciją, ačiū už darbą e, su BIP. Visiškai neseniai buvo patvirtintas parlamente e, reikalavimas atsakingai reaguoti į klimato kaitą, o priemonės kovoje su klimato kaita kaita turi būti derinamas su įperkamumu, prieinamumu ir energijos teikimo saukumu. Ketvirtas BIP sąrašas tai svarbus žingsnis. Priekį šiame darbe džiaugiuosi, kad yra daug atsinaujančios energetikos e, elektros projektų bei gamtinių dujų projektų šiame sąraše. Europa turi pastatyti jungtis ir būti atspari sukretimams šių projektų pagalba iki 25 metų be gamtinių dujų pereimas prie naujosios energetikos vidurio ir, ir rytų Europoje kainuoti neproporcingai daug ir reikštų didžiulę naštą valstybėms narėms iš šio regiono. Norėčiau pasiteirauti, kaip jūs užtikrinsite, kad Jeigu bus keičiamas dabartinis BIP sąrašas, nenukentės ne viena valstybė. Dabar, ponia Paulius, dar keturi pasisakymai. Ačiū. 15 metais komisija įvertino, kad metano emisijos ir praradimai sąjungoje yra 2,7 procentų, o kadangi e, metanas yra labai taršios dujos, 30 kartų pavojingesnės nei anglės dvideginis. Ir e, kuo e, ilgiau išbūna atmosferoje, to daro didesnę žalą. Taigi paskaičiuojame ir pamatome, kad anglis sąlygoja vieną toną CO2, megavatvalandžiai, o iš gamtinės dujos e, pagamina 0,6 tonos e, CO2, bet emisijos metano yra 0,3 tonos megavatvalandai. Taigi mes investuojame į aklygatvį, kadangi negalėsime leisti savo tokio kiekio emisijų, jeigu nenorime pažeisti Paryžiaus susitarimo. Taigi jūsų pozicija dėl šių emisijų ir aš noriu pabrėžti, kad kalbu ir apie absoliučias emisijas susijusias su dujų transportavimu taip pat. Ir grėži, nuo grėžinių iki panaudojimo. Taigi, kaip čia bus su tvarumu? Ir papildomas klausimas, kokius kriterijus jūs uh, taikote, ne visi buvo pritaikyti, ar tie kriterijai bus e, susijęti su degančiais miškais, su augančiu vandens, vandeninų lygiu. Nežinau, kaip čia bus, juk žinome, kad tūkstančių, vienos tonos CO2 padaryta žala yra lygiai 180 uh, e, to, uh, eurų. O metano daroma žala eurais išreiškiant yra daug didesnė, iki 163 eurų, tai kaip čia bus su tvarumu? Ačiū, ponė komisarė, kad atvykote, reikia kalbėti apie energetiką, apie e, transformaciją šiame sektoriuje. Kalbant apie energetikos projektus, Turiu klausimų dėl pačių įvairiausių projektų, kaip įmanoma, kad daugiau nei 20 projektų šiame sąraše yra du infrastruktūros projektais. Ir tai yra šiandien, kai visiškai aišku, kad Europai reikia atsisakyti dujų. Žinau, kad kolegos tą pabrėžė ir aš noriu pabrėžti lygiai tą patį. Uh, Nors dujų projektų skaičius sumažėjo lyginant su ankstesniu sąrašu, kaip komisija užtikrins, kad ne, tie nauji terminalai nesusilpnins pereimo prie naujųjų energetinių technologijų. Suprantu, kad bandėte atsakyti, bet gal galite pagilinti, ar nebūtų protingiau remti decentralizuotus vietos energetinius projektus, kurie dėl to, kad yra smulkus, šiandien negali patekti į BIP sąrašą. Ar komisija numato kažkokių mechanizmų, kurie leistų apjungti, e, pavyzdžiui, keletą tokių nedėlių projektų, kad jie būtų pakankamai dideli ir turėtų teisę būti finansuojami. Ir norėčiau išgirsti, kada jūsų tarnyba atliks pilną ir skaidrų vertinimą bei užtikrins, kad e, dabartinis ir būsimas BIP sąrašas būtų parenkamas pagal metodologiją atitinkančią dabartinę uh, dabartinį teisinį pagrindą bei atspindėtų tai, kad turime klimato nepaprastąją padėtį ir kaip įgyvendinsite ponios von den Leyen pa, pažadus, kad Europa taps pirmoji žemynų neutralių klimato požiūriai. Mes juk turime vykdyti politiką orientuotą ateitį, reikia tą daryti šiandien. Na, manau, kad pirmiausia reikia reglamentą keisti, Dabar paskutinis atsakymas e, kolega Tobisovski. Be mikrofonu. Mikro. We are, we still have interpretation. Dziękuję panie przewodniczący, pozdrawiam serdecznie panią komisarz. Labai ačiū. Pone komisarė, sveiki atvykę. Savo kalboje sakėte, kad gamtinės dujos išliks svarbiu šaltiniu dinių, tuo pat metu biodujų ir vandenilio dalis turėtų aukti. Energetikos GD ir kitų direktoratų sprendimai vis dėlto suponuoja kai ką kitą. Mes turime EIB sprendimą ir restruktūrizacijos banko praktika bus lygiai tokia pati, beje, FISMA taip pat kritikuoja dujas. Yra dar vienas FDS pasiūlymas, kuris apriboja dujų panaudojimo galimybės. Ar neižvelgėte pavojaus, jeigu panašios tendencijos tęsis? Ar e, ši dujų infrastruktūra infrastruktūros vystymą stabdanti politika nepakenks mūsų tikslams ir politikai. Gal tiesiog reikia užtikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp atskirų direktoratų ir žinybų. Kaip suprantu, kad jūsų GD politiką ne visiškai remia kiti generaliniai direktoratai. Kolegos, ačiū už klausimus, dar 10 minučių bus užtikrintas vertimas, todėl prašau glaustai atsakykite į klausimus. Mes turime tikrai plačtaus užmojo tikslų, kaip kad neutralumo klimato iki 50 metų. Ir čia reikia investuoti. Investuoti pirmiausia į jungtis, į tinklus. Mums reikia elektros jungčių. Ir stambiausi BIP projektai buvo elektros infrastruktūra, pavyzdžiui, tarp Ispanijos ir Prancūzijos keltų jūros projektas pasirašytas šį antradienį Airija, Prancūzija yra ir kitų projektų ir jungčių. Visos šios elektros jungtis, kurias rasite BIP sąraše, užtikrina arba bent jau suteikia galimybę, kad bus galima naudoti daugiau atsinaujinančių būdų pagaminamos elektros. Taip, sąrašai yra ir dujų infrastruktūros projektų, kai kurie yra tikrai stambus, pavyzdžiui, Baltijos e, dujotiekis, jis leidžia Lenkijai diversifikuoti savo tiekimo kryptis, pavyzdžiui, per Daniją į Norvegiją. Labai svarbu užtikrinti, kad visi regionai turėtų galimybę atsisakyti taršaus iškastinio kūro ir kažkuom jį pakeisti. Dabar yra perinamasis laikotarpis ir naudojame dujas, tačiau po 50 metų reikia visiškai dekarbonizuoti ekonomiką. Aš išgirdau klausimą apie konkrečius projektus, pavyzdžiui, kodėlgi jų neliko, sąraše valstybės narės pačios nusprendžia, kokius projektus siūlyti, ko nesiūlyti ir komisija privalo gerbti šį pasirinkimą. Jau anksčiau minėjau, kad pats procesas yra labai skaidrus. Pradedami darbai regioninių ekspertų lygių, Ši darbo tvarka užtikrina, kad visi regionai susilaukia vienodo dėmesio. Dėl susirūpinimo, kaip šie projektai padės mūsų vartotojams, kaip padės išvengti energetinio skurdo. Yra jau egzistuojančių sprendimų, pavyzdžiui, skaitmeninės platformos kai kuriuose regionuose jis jau yra ir padeda MVI vartotojams kas valandą sekti savo energijos suvartojimą, kainą, o kas dar svarbiau, tai padeda mažiesiams gamintojams, kurie tuo pat metu yra ir elektros vartotojams, parduoti pagaminamos energijos perviršį. Taigi skaitmeninimas yra vienas svarbiausių ateities projektų busimajame sąraše turėtumėme išvysti daugiau panašaus pobūdžio projektų buvo teirautosi, ką parlamentas gali daryti su ketvirtuoju sąrašu ar kas su juo nutiks. Aš viliuosi, kad sąrašui pritarsite. Tuo pat metu parlamentas e, gali atmesti deleguotą teisės aktą e, pilna apimtimi. Taigi tai reiškia, kad ketvirtasis BIP, e, trečiasis BIP projektas, kuriame dujų yra projektų daug daugiau negu, negu ketvirtajame, tebe galios. O Ketvirtame sąraše yra daug daugiau projektų draugiškų aplinkai, pavyzdžiui, Šiaurės jūros e, vėjo jėgainių e, centras, žaliosios energetikos projektai. Jeigu nepatvirtinsite ketvirtojo sąrašo, tai šie projektai negaus finansavimo iš ES. Aš viliuosi, kad sąrašui pritarsite, o aš savo ruoštų galiu pažadėti glaudų bendradarbiavimą, rengiant penktąjį sąrašą. Ačiū. Dėkui. Ačiū, kad atvykote. Ačiū visiems pasisakiusiems kolegoms. Mes turime sąrašą. Kaip žinote, tai yra procedūra iš apačios į viršų. Dirba regioninės grupės, valstybės narės ir komisija. Tai aišku, suponuoja ir mūsų priežiūrą. Suprantame, kad dabartinė tvarka ir tesnis pagrindas netitinka mūsų plataus užmojo tikslų ir tai ne visiškai atitiks e, mūsų siekių. Tas kitą savaitę pristatysimas sąrašas, ponas Seller kalbėjo apie subalansuotą požiūrį, tuo pat metu reikia suvokti, kokia yra esama padėtis ir kaip tą ta pereinamąjį laikotarpį įgyvendinti. Ačiū, ponė komisarė, dar kart, kad atvykote. Ačiū visiems kolegoms. Susitiksime per kitą mūsų posėdis jau kitais metais. Sausio 22-23 dienomis. Viso gero. <laughs>